nagrinėjimų. Toliau Etijopija suteiksiu žodį pranešėjams šiuo klausimu. Pirmiausia, ponui Sebastija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad turėtume džiaugtis tuo, kad šią rezoliuciją e, palaikoma plat, plataus sutarimo pagrindu. Tai svarbu. E, E, atspirties taškas yra štai, koks norime pasmerkti vyriausybės e, bandymus sutriuškinti taikių, tai, tai, taikės protestantų, dis, diminis, protestantų dem, demonstracijas e, dėl to, kas vyko Adisabeboje. Ir numatomi sprendimai būtų labai paveikę žmonių situaciją, tačiau buvo susidarota labai smurtiškai. Atrodo, kad 140 žmonių žuvo malšinant e, protestus, tačiau turime kalbėti ir bendrai apie tai, kas vyksta Etiopijoje dabar. Tai šalis, kurioje žlugo demokratija, kurią įkaitų paėmė, įkaitę paėmė vienpartinė sistema, kurioje yra E, persekiojami Romai, taip pat daugybė žmonių iš to šalies bėga į Europą. Šalies vyriausybė taiko kovos su terorizmu įstatymus savo šalies piliečiams, ji persekioja nevyriausybinės organizacijas ir įkalina ES piliečius. Žinoma, ši šalis yra labai svarbi regione, tačiau tai neturėtų tapti pateisinimu Europos pozicijos. Europos Sąjunga turi užtikrinti kad visos žmogaus teisų nuostatos Etiopijos konstitucijoje būtų gyvendinamos. Etiopija yra iš, viena iš skurdžiausių šalių pasaulyje. Tie, kurie lankėsi Etiopijoje, matė, kokio masto skurdas ten yra. Tai, tai nėra su kuo palyginti pasaulyje. ES yra vienas svarbiausių Etiopijos donorių, todėl turime versi šalies vyriausybę laikytis duotų pažadų, jei ji to nedarys, ES teks atsisakyti savo vaidmens. Toliau ponia Izabela Adinolfi. Vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Žodžio laisvė yra pagrindinė teisė ir tą teisę reikia ginti. Ją turi ginti, ją gina Afrikos Sąjungos hartija bei kotonų sutartis. Teisės išvardintos žmogaus teisų deklaracijoje taip pat turi būti užtikrintos, kitaip nebus demokratijos. Reikia užmėgsti politinį dialogą, skaidrų ir visus įtraukiantį, kuriame dalyvautų visi sprendimų prieimėjai, pilietinė visuomenė ir bendrai šalies gyventojai. Turime užtikrinti, kad Europos Sąjunga leistų Afrikos šalims pačioms išsivaduoti iš kolonijinės iš kolonijo paveldo, taip pat atsikratyti neokolonializmo, nes prekybos sutartys dažnai būtent tokios yra. Toliau ponas Demes Makė, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Etninės grupės, tokios kaip Aromo ir Amhara, išgyvena labai sunkius laikus dėl opozicinio darbo Etiopijoje. Jie yra organizuoto smurto taikinys. Ir nors šalis bando siekti priekin ir yra viena geresnių pavyzdžių šioje situacijoje, vis dėlto padėtis yra tikrai prasta. Ekonomika ekonomikos variklis yra e, valstybė, tačiau dabar ekonomika smunka, žurnalis, tai negali laisvai veikti, tai yra, šalis yra beveik kalėjimas opozicijos lyd, e, veikėjams. Pavyzdžiui, Adis Abebos miesto planas, e, pagal kurį sostinė turėjo išsiplėsti ir apimti e, šalia esantį regioną, Oromijos regioną suneramino žmonės. Protestai buvo numalšinti, tad dabar yra santykinė ramybė, tačiau nėra politinės laisvės. Jei Etiopija nori išlaikyti pasiektą ekonominę pažangą ir išlikti ES paramos gavėją, tuomet būtina keisti situaciją. Toliau ponas Prospišaus dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau paremti šį siūlymą priimti rezoliuciją. Mes svarstame žmogaus teisų Etijopijoje klausimą vėl, praėjus vos keliams mėnesiams, nes Etijopijoje, kaip jau girdėjome, vyksta dalykai, tokie kaip, pažiūrėjau, 140 žmonių buvo neseniai nužudyti, išskirsti, vykstant taikiai demonstracijai Adis Abeboje. Tai yra tautinės grupės Amitamroma nariai. Jie taikiai protestavo dėl Adis Abebos plėtros plano, nes jie būtų išstumti iš, iš jų žemių ir ganyklų. Žmogaus teisų padėtis Etiopijoje blogėja ir todėl dar kartą turime kalbėti apie šią šalį nes mums rūpi žmogaus teisų padėtis visame pasaulyje. Akivaizdu, kad šiame etape ES privalo protestuoti prieš e, Etiopijos vyriausybės elgėsi prieš tai, kaip elgėsi su opozicija, įkalindama opozicijos lyderius, pamindama laisvą žiniasklaidą, malšindama e, žodžio laisvę. E, Etiopija yra viena iš dešimties šalių, pasaulio šalių, kuriuose labiausiai e, kovojama su žurnalistais. Etiop, pagal Etiopijos įstatymus tiesiog nėra galimybės užsimti ne, nepelno veiklą arba nevyriausybinę veiklą. E, šaliai reikia ES pagalbos, tačiau ir čia raginu komisiją tą teikiamą paramą turime tiesiogiai susijęti su žmogaus teisų ir demokratijos padėtimi šalyje. Žinoma, reikia padėti, bet tik tuo atveju, jeigu šalis ims konkrečiai gerint, imsis gerinti žmogaus teisų padėtį. Pone Besera, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ES valstybės, kur gyvena daugiau negu 500 milijonų piliečių, susitaiko su padėtim ir nenori priimti šimtų tūkstančių pabėgėlių. O Etijopija yra labai skurdi valstybė, 700 tūkstančių pabėgėlių iš Sudano ten persikėlė ir iš Eritrėjos. Ir tai yra ta šalis, kuri vaidina esminį vaidmenį e, migrantų, e, migracijos valdymos rytyje. Tad turime veikti migracijos priežastis. Ta sako ir Europos komisija. Lapkričio mėnesį buvo priimta bendra darbo tvarkė Afrikoms valstybėms. 250 milijonų pagalbos buvo numatyta Afrikos valstybėms. E, ką gali nuveikti Europos parlamentas įvenimą šitą programą? Reikėtų imtis veikti. Mes kalbam apie žmogaus teisų pažeidimus Etijopijoje. Tarp 2014-2020 metų regioninės plėtros fondas 750 milijonų eurų skirs Etijopijai. Ar galite patvirtinti, kad bus tikrinama, kad tie ES fondai netarnauja e, tam, kad būtų papildomai finansuojama kova su žmogaus teisėmis, o ne už jas. Pirmininkas. Pone Veržyje, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra pirmoji rezoliucija dėl Etiopijos e, per pastarąjį dešimtmetį. Todėl tariausius ir tokia ilga, tačiau nuo 2009 metų represijos klimatas vyrojo toje šalyje. Nevyriausybinės organizacijos kalba apie areštus, neleikalus sulaikymus, kankinimus LGBT bendruomenės narių patiriamas kančias ir panašiai. E, Romo bendruomenė yra stumiama iš savo teritorijos, kur yra derlingiausia, prisidengiama dideliais žemės ūkio ir pramonės planais Etiopija, be kita ko, regis sulauks didžiausios kaitros per, pastaros, per pastarą šimtmetį dėl klimato kaitos. 10-15 milijonų žmonių, e, iš kurių 5 milijonai vaikų yra reikalingi pagalbos maistu. Taip pat ten gyvena daugybė pabėgėlių. E, Afrikoje taip pat migracijos judėjimas yra didžiulis, nes Afrikos valstybės jau tampa ir pabėgėlių e, išvykimo šalimis, ir priemančiomis šalimis. E, Tad būtina dirbti su migracijos politika. Bijau, kad vystomoji pagalba bus naudojama tam, kad būtų galima išsiųsti migrantus. E, Etijopija neprima pabėgėlių iš kitų šalių. E, visi, visos partnerystės prasidėjo nuo bendradarbiavimo žmogaus, e, žmogaus teisų srityje Tačiau dabar ir Etiopijos atveju yra ypatingai skubus, skubi situacija susikloščiusi. E, Etijopijoje daug kultūros įvairovės ir religijos įvairovės. Tai yra tos šalies turtas. Tai turėtų būti išsaugoti. Ačiū. Ačiū, ponė deputatė. Kolega Panseri, minutė, prašau. Dėkoju. Ilgą laiką Etijopijoje ro, Mūsų minėta bendruomenė Romanį kovoja su Etijopijos oficialiaja valdžia. Žinome, kokias problemas patiria vietos ūkininkai, kurie žemdirbėjai, kurie priversi yra palikti žemės savo ir dabar gyvena baisaus skurdo sąlygomis. 140 demonstrantų buvo nužudyta ir saugumo paėgos taip pat sužeidė daugybę kitų žmonių. E, dabar Etiopija patiria vieną iš didžiausių humanitarinių krizių nuo 2005 metų. Pirmiausia, turime padaryti viską, kad liautųsi smurtas, kad nebeliktų kankinimų ar politinio persekiojimo šalyje. Tenka konstatuoti, kad norint kovoti su e, migracijos krize turime įtraukti tai ir Etiopiją. Tai žinome, kad kad, kad bendradarbiavimas yra būtinas, tačiau būtina užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams šioje šalyje. Ačiū. Ačiū, ponė Panzerį, sako pirmininkas. Dabar persime prie frakcijų atstovų pasisakymų. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponė Gomeš. Prašau. Dėkoju. Adisabė pajukusi demonstracija buvo žiauriai nuslopinta, 150 žmonių žuvo. E, vyriausybės brutali politika, regi, turi tikslą išnaikinti bet kokią opoziciją ar užkirsti kelią bet kokiai vyriausybės kritikai. Žmonės nuolatos patiria spaudimą iš vyriausybės. Už mažiausią nieką gali būti teisiamas e, už teroro akto organizavimą. Ta patiria žurnalistai, ta patiria žmogaus teisų organizacijos. E, E, tvirtinami įvairūs megalomanijo paženklinti projektai, kuriuos tengiamas įgyvendinti. Žmonės stumiami iš savo žemių, kad tie projektai galėtų būti įgyvendinti. Afrikos sąjunga ir Europos sąjunga turėtų teikti savo pagalbą, kad būtų galima išspręsti e, problemas padedant Etiopijos vyriausybei. E, nes jeigu situacija nebus sprendžiama, tai sukurs nestabilumą regione, nes žmonės, e, nes žmonės gali debę pakėlę situacijos pakilti, griebti smurto. E, mes turime palaikyti santykius su vyriausybė, tačiau tuo pat metu turime iš tikrųjų kautis už demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms, kol dar tam yra laiko. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Jakovčič, prašau. To, gospodine predsjedavajući, Ačiū, ponia pirmininkė. Antidemokratinės e, veiklos sąrašas yra tiesiog per ilgas. Atgailestavimą, tai yra vienos skurdžiausių pasaulio šalių, tačiau tas sąrašas, kuriame yra šitą ir antiteroristinių įstatymų netinkamas panaudojimas prieš, nukreipiant jos prieš opoziciją, žurnalistus ir visuomenę. Visi, kas yra mažumoje, mažumoje apie patiria priespaudę, kuriamas tas planas plėtoti Adisabebą, kuomet Romijos, iš Romijos žmonių e, tiesiog atimama žemė. Dėl to aš raginu E, atėjo pas vyriausybę e, pradėti dialogą su mumis, su jungtinėmis tautomis, e, kad būtų pasirūpinta pagalba tokia, kokia būtų gerai šaliai ir jo žmonėms. Ačiū. Toliau Lopes Bermejo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti frakcijoms už bendrą darbą, smerkiant represinius veiksmus, kuriuos vykdo Etiopijos vyriausybė ir padėkoti joms už tai, kad jos e, kalba apie blogėjančią ekonominę socialinę situaciją Afrikos kišulyje, dėl ko blogėja migracijos krizė. Reikia siekti išspręsti šią situaciją, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, kad žmogaus teisų būtų laikomasi. Tačiau Europos atskovybė eina toliau e, negu kad tokie skubus prašymai. Pavyzdžiui, reikia stengtis traukti Etiopiją į pasaulinę prekybą. Tai yra Etiopijos rūkimas į pasaulinę prekybą ir taip toliau tiesiog blogina Etiopijos situaciją. Nereikia naudoti trečiųjų šalių kaip kalėjimai tuo pat metu atsikratant atsakomybės už žmogaus teisės. Tai aš noriu pasakyti Europos Sąjungai. Labai svarbu žiūrėti, kaip duodami pinigai išleidžiami, jeigu jie nėra naudojami socialiniams ekonominiams sąlygoms gerinti. Būtent tos sąlygos turi būti prioritetas, o ne naudojami tiesiog taip, kaip tai daro komisija. Ačiū toliau, ponas Pamikins. Ačiū pirminkė, kolegos. E, Etiopijos civilizacija yra viena turtingiausių. Tai yra įvairialypė bendruomenė ir netaip seniai mes ją gerbėme. Per pastarosius du dešimtmečių situacija smarkiai pablogėjo. Daug žmogaus teisų pažeidimų, kas kenkia socialiniam, ekonominiam, politiniam progresui šalyje. Įvykiai pastaruoju metu dėl Adisabebos plėtros tapo dar vienu pavyzdžių, kuomet pažeidžiamios pilietinės teisės. Opozicijos, priekalavimas prie opozicijos, protestuotojų išvaikimas, priespauda žiniasklaidai, politinis daugumos etninių grupių nereprezentavimas yra tokia realybė Etijopijoje. ES yra viena didžiausių donorių, pagalbos teikėjų Etijopijai. Todėl ji turėtų dėti daugiau pastangų ir naudoti visas priemonės sprendžiant šią situaciją. Etijopija turi potencialo tapti daugiau negu kad yra šiandien, o mūsų užduotis padėti jai. Dabartinė situacija, mm, aišku, niekam nepadeda ir jį turi pasikeisti kaip galima greičiau. Ačiū, spontaniški pasisakymai. Ponas Palčiak. Ačiū pirmininkė. Kartu su kolegomis aš esu įsitikinęs, kad represiniai žingsniai prieš e, civilius, politinius e, kalinius ar opoziciją nesukuria gražaus Etiopijos vyriausybės įvaizdžio. Ir Aišku, kad tai turi e, didžiulės reikšmės, galbūt tai yra tik tai e, lietkalnio viršūnė, kuris, po kurias slepiasi daugybė problemų. Aišku, kad e, mes norime, kad e, vyriausybė būtų demokratiška ir kad e, senų imperijų laikai jau būtų pasibaigę, todėl mes turime griežtai pasmerkti tokius veiksmus ir tai gali atsispindėti ir mūsų visamoje pagalboje. Toliau. Jose. Pas, per pastaruosius du mėnesius e, Etiopijos vyriausybė nužudė 140 demonstruotojų, kurie protestavo prieš planus plėsti sostinę. Šie žmonės, šių žmonių žemė buvo atiminėjama. Jie žemdirbiai. Nuo 2011 metų panašių dalykų kartojasi. Taip pat e, buvo užpulti demonstruojantis studentai. Vyriausiai galiotinė Federika Mogarinė turėtų būti paraginta konstruktyviai imtis žingsnių pakeiti šią situaciją. E, vyriausybė Etiopijoje paskelbė, kad jie atsims savo planus ir sieks socialinės taikos. Tačiau nemanau, kad turime būti e, apsivaudinėti dėl tokių žingsnių. ES kaip e, niekada daugiau turi panaudoti visus mechanizmus, kuriuos ji turi, kad nepakliūtų į Etiopijos vyriausybės pastus. Um, Ačiū. Toliau komisijos vardu, komisijos narys, ponas Mimica. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės palaiko nuolatinį nuoširdų dialogą su Etiopijos vyriausybė e, žmogaus teisų ir demokratijos klausimai. Mūsų nuolatinė siunčiama žinia yra tai, kad ekonominė ir socialinė plėtra turi vykti lygia greta šalia ekonominių ir politinių teisų plėtros, kad ji būtų tvari. Stipri pilietinė visuomenė, žodžio laisvė, asociacijos ir susirinkimų laisvė yra neatskiriamos detalės, kuriant e, aukštesnės gerovės valstybę. Ir šiame kontekste Europa seka parastaruosius neramumus Aromijoje, kurios sukelia planai plėsti Adisabebos miestą. Yra ir etninių konfliktų Anharos provincijoje, kurios nesusilaukė tokio žiniasklaidos dėmesio, tačiau čia taip pat būta aukų. E, gruodžio 23 praėjusiais metais e, išorės veiksmų tarnybos atstovai e, ryšiams su visuomenė paragino šalies vyriausybę imtis taikių veiksmų ir išspręsti kilusius e, e nesklandumus. Mes smerkėme žmogaus teisų pažeidimus ir e, e taip pat žmogaus teisų pažeidimus ir smurtą vykdytus e, prieš protestuotojus. E, šiuos Faktus aptarėme susitikime su Etijopijos vyriausybė ir taip pat pastaruoju metu, kai daktaras Petros Adhanam iš Etijopijos, Etijopijos vyriausybės atstovas buvo atvykęs į Briuselį sausio 16 ir susitiko su vyriausiai galiotinė Mogherini. Jis pripažino šią situaciją ir tai, kad Adisabebos e, plėtros planas dabar e, atšauktas. Etijopija iškyla daugybė iššūkių, kuriuos sprendžiant mes taip pat dirbame su šalies vyriausybė. Šalies gyventojų skaičius pastaraisiais dešimtmečiais nepaprastai išaugo ir dabar siekia apie 100 milijonų žmonių. Tai iššūkis ir darbo vietų kūrime, ir paslaugų teikime, ir mažinant skurdą. Dviejų e, sausrų ir elninio pasiekmė yra tai, kad 10 milijonų žmonių reikia pagalbos maistu, šalia 8 milijonų, kurie ir taip gauna pagalbos iš vyriausybinių programų. Tai kelia grėsmę šalies socialiniam ir ekonominiam augimui. Šiame kontekste ES teikia ir toliau teiks politinę ir finansinę paramą, kad e, Etiopijoje gerėtų žmogaus teisų padėtis taip pat e, remia vyriausybės pastangas skurdo mažinime, ekonominėje ir socialinėje plėtroje, taip pat sprendžiant humanitarinius klausimus. Etijopija yra didžiausia Europos plėtros fondų lėšų gavėja, gauna iš viso 745 milijonus eurų taip pat panaudojama stabilumo priemonė. E, sprendžiant migracijos klausimus, taip pat Afrikoje perkeltų asmenų klausimą. Etijopija vykdo atvirų durų politiką ir ji priima pabėgėlius, joje yra apie 700 tūkstančių pabėgėlių. Europos Sąjunga teiks paramą šiuo klausimu per regioninės plėtros ir apsaugos programas skirtas Afrikos kyšuliui bei per neseniai pasirašytąją bendrą migracijos ir judumo e, darbo tvarkę. Etijopija yra svarbi ES partnerė daugelį sričių - migracijos, klimato, kait, klimato kaitos, regioninės e, taikos ir stabilumo. Mes konstruktyviai bendradarbiaujame visais šiais klausimais svarbiais Europai, Etijopijai ir regionui. Europos Sąjunga taip pat toliau ryštingai akcentuos žmogaus teisų svarbą Etijopijoje ir rems šalį, ragindama ją puoselėti savo šalies piliečių pagrindinės laisvės. Ačiū pirmininkai. Hvala, dziękuję bardzo panie komisarzu. Otrzyma... Ačiū, ponia komisarė. Gavome septynis rezoliucijos projektus. Baigiame dabar diskusiją šiuo klausimu, o balsuosime paskui, kai aptarsime kitą klausimą. Balsuosime kitaip tariant po keletų minučių. Na, o kitas mūsų darbo tvarkės klausimas dabar yra Šiaurės Koreja. Norėčiau teikti žodį rezoliucijos autoriams ir pirmiausia, ponui Šklets. Dvi minutės. Ojoj. Na čia girdėtų. Jūs labai pažeidėte mm, taisyklės. Iš 751 deputato turime salėje 41. Ar galėtumėt man paaiškinti, ponė pirmininkė, kodėl tie, kurie pasilieka iki darbo pabaigos, negali kalbėti spontaniškų pasisakymų procedūros metu? Jūs nusprendėte neleisim pasisakyti, bet ar jums netrodo, kad nebūtų kolegialų mums paaiškinti, kaip, kaip šitaip yra priimami sprendimai, arba bent jau pasakyti, ar bus suteiktas mums